So, dear colleagues, let's start. Unfortunately, we are a little bit late. Kolegos, pradėkime, dėja truputį vėluojame. Prieš tai vyko mūsų bendras posėdis su AFET komitetu. Jūs žinote, kad AFET komitetas yra komitetas mėgstantis kalbėti. Todėl ir užtrukome Antras darbo tvarkės punktas - darbo tvarkės tvirtinimas. Keletas frakcijų pateikė pasiūlymą į darbo tvarkį įtraukti klausimą žodžiu dėl Norvegijos. Jeigu neprieštaraujate, siūlau tvirtinti darbo tvarkę su tuo papildymu. Gerai, darbo tvarkė patvirtinta. Trečias punktas - pirmininko pranešimai. Pirmiausia, noriu Jūs dar kartą informuoti, kad Mūsų posėdis yra transliuojamas internetu, taigi noriu pasisveikinti ir su klausytojais ne Briuselėje. Turėtumėte turėti tai galvoje, vykstant mūsų posėdžiui. E, toliau šiek tiek informacijos makrofinansinė pagalba Ukrainai yra išmokėta antra lėšų dalis. Taigi nuo 2014 metų Ukraina jau yra gavusi 2,81 milijardą eurų. Tai yra didžiausia mm, suma išmokėta kaip užsienio pagalba ES ne ES nariai. Ir mes turime patvirtintą MFA programą. Toliau, Junktinėse Amerikos valstijose yra nominuojamas ponas Robert Lighthizer, USTR. Jau USTR jis yra, vyksta klausimai e, senate. Prieštaravimų nebuvo, tačiau dar reikia išspręsti keletą procedūrinių klausimų. Taigi jis pareigas perims per kelias savaitės. Toliau kitas dalykas - priekybos politika ponas Navaro, mm, priekybos ministras čia dirbo toliau Azija. ASEAN yra atsiradusi galimybė sudaryti susitarimą su ASEAN. Turbūt prisimenate, kad mes dėrybą su ASEAN pradėjome 2007 metais. Yra suteikti įgaliojimai sudaryti susitarimą su ASEAN, bet iš tikrųjų turėjome galimybę dėrėtis tik su kai kuriomis ASEAN šalimis. O dabar padėtis pasikeitė. E, kovo 10 dieną priekybos E, komisarė ponė Malstrom buvo susitikusi su e, Azijos šalių e, ministrais ir panašu, kad galime tęsti šį darbą ir tai būtų didelis žingsnis pirmin. Ketvirtas punktas, tai yra naujas punktas, nes turime naujas darbo tvarkos taisyklės. Dabar turite labai atidžiai skaityti pastabas apie koordinatorių posėdžiuose priimtus sprendimus. Mes, žinoma, skelbėme e, koordinatorių posėdžių mm, užrašus ar pastabas. Tai darėme visada, tačiau dabar tai turi būti ir tvirtinama, ir tai yra naujovė. Aš siūlau peržiūrėti praėjusio mm, koordinatorių posėdžio mm, sprendimus. Tas posėdis vyko vasario 27 dieną. Jeigu neturite, jeigu iki šio posėdžio pabaigos nebus pareikšta prieštaravimų, tada laikysime, kad koordinatorių sprendimai yra patvirtinti. Priešingų atveju reiks juos aptarti. Toliau penktas punktas. Jis taip pat yra susijęs su Ukraina ir parama Ukrainai. Kalbėsime apie laikinasias autonomiškas prekybos priemonės skirtas Ukrainai. Taigi kalbame apie paramą Ukrainos ekonominiam vystimuisi. Dėl pranešimo yra pateikti 64 inta narių pakeitimai. Taip pat turime ir Žemės ūkio komiteto nuomonę. Ir dabar suteiksiu žodį mūsų pranešėjui ponui Valensai. Ačiū pirmininkė. Norėčiau padėkoti visiems už vertingą indėlį šį pranešimą. Pradėsiu nuo pakeitimų dėl komisijos pasiūlymo, po to perėsiu prie priedų. Visų pirma, saugikliai. Atrodo, kad nariai sutarė, jog reikia stipresnio saugiklių mechanizmo, tačiau požiūrė, kaip spręsti šią problemą, skiriasi. Man iš pat pradžių buvo akivaizdu, kad saugiklių procedūrų tikslas yra suteikti galimybę ES pramoniai apsisaugoti nuo importo ir pramoniai turi būti suteikta galimybė taikyti saugiklius. Bet e, reikėtų taip pat apsispręsti, kokią pramonės apibriežtį mes vartosime. Aš e, savo pranešime rėmiausi ES ir Korejos laisvosios priekybos sustarimu, nes man atrodo, kad ten yra įtvirtintos pačios moderniausios taisyklės. Jeigu tas punktas bus patvirtintas, tai nemanau, kad reikėtų teisę suteikti ir Europos parlamentui, nes dėl to sulėtėtų procesas. Kitas dalykas, kai, kurių, kai kurie pakeitimai turbūt buvo pateikti dėl bananų stabilizavimo mechanizmo, bet tai nėra geras pavyzdys nes e, čia situacija yra visai kitokia. Bananų stabilizavimo e, sistema yra tam tikras mechanizmas, e, leidžiantis iki metų pabaigos taikyti muitus, kai yra pasiekiama tam tikra riba. Ukrainos atveju kai, kurie, kai kurios nuolaidos yra suteikiamos per mm, nulinio tarifo kvotas pavyzdžiui, e, nepreferenciniai muitai yra iš karto pradedami taikyti, kai yra išnaudojama visa be muitė kvota. Be to, mm, tos lengvatos Ukrainoje yra skaičiuojamos dienomis ir čia nepasiteisintų iš ankstinio įspėjimo mechanizmas. Aš sutinku, kad reikia atidžiai stebėti, kaip įgyvendinamos autonominės priekybos priemonės rinkoje, ypač turint galvoje tai, kad 2007 metais nebuvo atliktas poveikio vertinimas, jis nebuvo atliktas, kai buvo deramasi dėl išsamaus ir gilaus priekybos sutarimo. Aš siūlysiu kompromisinių pakeitimų šiuo klausimu, e, bet e, kai, pagal kai kurios pakeist, pateiktus pakeitimus yra siekiama pakeisti stebėsenos sampratą. Taip pat pasiūlysiu kompromisu ir dėl priedų. Ir jeigu to kompromiso nepakaks, tai manau, turėsime įpareigoti komisiją teikti metinės e, ar pusmetinės ataskaitas. Na, aš suprantu, kad reikia kovoti su korupciniu elgesiu ir mm, apie tai reikia kalbėti šiame dokumente. E, taip pat bandau aiškintis, e, analizuoju kai kurios pakeitimus ir žiūriu, kaip e, jų formuluotės atitinka kitų dokumentų teisinės formuluotės. Taigi prie šio klausimo aš dar grįšiu ir pasiūliusiu pakeitimų po šešėlinių pranešėjų sustikimo. Dabar pakeitimai, priedų pakeitimai. Prieš savaitę agrikomitetas balsavo dėl nuomonės, dėl šio pranešimo ir buvo e, nuspręsta panaikinti e, lengvatas e, kukurūzams, kviečiams, bet padidinti kvo, miežių kvotas nuo 350 tūkstančių tonų. Padidinti tas kvotas ir aš Dabar su kolegomis stengiuosi rasti kompromisą dėl žemės ūkio produktų. Aš jau pateikiau savo asmeninę nuomonę dėl šio pranešimo. Aš manau, kad autonominės priekybos priemonės turi prisidėti prie eksporto įvairinimo ir ypač paremti mažas ir vidutinės įmonės. Buvo pateikta pakeitimų, kuriais siekiama e, išbraukti šlapalą. Mm, tai yra traša, tai yra jautrus produktas ES ir ES pramonė. Čia yra ypač pažeidžiama, todėl kad e, anksčiau susidūrė su antikonkurencinė praktika ir ES nusprendė taikyti muitus produktams eksportuojamis iš Alžyro, Baltarusijos, Rusijos ir Ukrainos. Ir aš pritariu šių pakeitimų autoriams, kad reikėtų išbraukti šią trašą. Taip pat suprantu, su kokiais milžiniškais sunkumais šiuo metu susiduria Ukraina. Ji bando kovoti su išorės priešais ir taip tuo pačiu metu įgyvendina labai sudėtingas reformas. Aš žinau, kad embargas ir tranzito draudimas labai smarkiai paveikė šios šalies priekybos galimybės ir mes turime tai turėti galvoje ir dirbdami savo darbą. Ir galiausiai turiu paminėti dar vieną labai svarbų dalyką, tai yra medienos eksporto draudimą. Stebime, kaip yra keičiami teisės aktai ir Tikimės, kad tie teisės aktai bus patvirtinti kaip galima greičiau. Tačiau turiu pasakyti, kad draud, tas draudimas labai aiškiai prieštarauja PPO taisyklėms, taip pat prieštarauja ir e, susitarimo. Mm, išsamaus ir visapusiško laisvos priekybos susitarimo principams. Taigi mes turime spręsti šį klausimą ir noriu dar kartą pasakyti, kad negalime šiame parlamente taiksyti su šią situaciją. Ja reikia keisti. Ačiū. Labai ačiū, ponė Valensa. Dabar šešėliniai pranešėjai. Prašau. Rigold, prašau. Ačiū. Pirmiausia, noriu padėkoti pranešėjai už puikų darbą, bendradarbiavimo dvasę, o kai dėl pakeitimų, tai uh, norėjau išlaikyti pirminę frakcijos poziciją, uh, Manau, kad Ukraina nusipelno palaikymo ir būtent čia turime puikią galimybę tą palaikymą per pasiūlytus ATMA teikti. Bet tai negali būti besąlyginė parama, turėtumėm skatinti reformas, kovą su korupcija. Uh, kai buvo sakyta ir e, būtent dėl to aš ir mūsų frakcija pateikėme tokio pobūdžio pakeitimų. Visų pirma, pakeitimai, kurie reikalauja ekonominių ir politinių reformų, daugiau pažangos šioje srityje, kas yra ypatingai svarbu, kad būtų galima mm, pagalbos priemonėmis geriau pasinaudoti. Antra, tai yra pakeitimai, kurie sustiprina apsauginės nuostatas. Mm, mes norėtumėm, kad ES gamintojai reikalų esant būtų apsaugoti. Tikrai nenorime, kad nuo šios pagalbos nukentėtų jautrus uh, sektoriai. Reikia pasiaiškinti, kaip tie saugikliai bus taikomi praktikoje, aišku, gerbent visas teisinės priemonės reikalavimus. Taigi reikia ieškoti paties tinkamiausio būdo ir sveikiname pranešėjo pastangas rasti kuo geresnį sprendimą. Trečia, kita pakeitimų grupė reikalauja atidžios stebėsenos kad būtų galima tam ko geriau prižiūrėti, vertinant jų ekonominį ir socialinį poveikį, kad e, priemonės nebūtų per daug brangios, sudėtingai taikomos, taigi turėtų vykti metinė atsiskaitomumo, taikoma metinė atsiskaitomumo sistema. Ir e, mes nesiūlome kvotų, bet norėtume, kad e, reglamentas būtų kiek įmanoma tvirtesnis, kviečiantis užsitikrinti reformą, stebėseną ir, ir um, atsiskaitomumą. O kai dėl TRK Q, tai manau, kad tikrai rasime subalansuotą kompromisą, susitarsime dėl prasmingų pagalbos Ukrainai priemonių. Esu pasiruošusi uh, dirbti prie to kompromiso e, ir manau, kad galima tikrai bus pasiekti to kompromiso, svarbu pademonstruoti Ukrainai. Uh, kad esame įsipareigoję, kad siekiame ir savo priekybą skatinti. Manau, kad tikrai privalome šią galimybę pasinaudoti, nes ji yra tikrai labai, labai reikšminga daugeliu prasmių ir aspektų. Ačiū. Labai ačiū Jums, kad vardu pono Piecher nėra, taigi Alte e, atstovo taip pat nėra, guoja ponas Šulis. Ačiū pirmininkė. Taip pat norėčiau padėkoti pranešėjai už atliktą darbą įvairiuose srityse. Buvo kalbama apie mikrofinansinę pagalbą Ukrainai. Tai susiję su tuo, ką aptarinėjome šią popietę. Mūsų pagrindinis principas šią prasme yra siekti pasirūpinti Ukrainos stabilizavimu. Komisija yra parengusi dokumentą dėl stebėsenos mechanizmo ir tai turėtų tarsi apjungti visas sąlygas išplaukiančias iš priemonės ir pareikalauti, kad visų jų būtų laikomasi kurios galbūt ilgainiui leis iš esmės situaciją pakeisti. Savai mes suprantama, dar reikia e, kalbėti apie kovą su korupcija ir statymų rengimą. Norėčiau atkreipti jūsų dėmesį į antrąjį ir ketvirtąjį pakeitimus, iš kurių aiškiai matyti, kad sąlygos apima ir stebėsenos mechanizmą, kurio reikia laikytis ir jeigu Ukraina sąlygas įgyvendins, tuomet mes jau taikysime standartinės sąlygas, e, kurios, aišku, reikalautų ir išmokėtų sumų gražinimo. Mums tai yra pagrindinė prielaida leisanti pasirūpinti tuo, kad mikrofinansinė pagalba būtų teisingai išmokėta ir teisingai panaudojama. Aišku, tai yra labai svarbu, kalbant apie priekybos bendradarbiavimo politiką. Taip pat komisijai turėtume aiškiai pasakyti, jog reikia gauti aiškę ataskaitą apie priemonių teikimą, kad parlamentas e, kaip e, bendrai sprendimus primančia institucija galėtų su jie susipažinti. Taigi norėčiau padėkoti šešėliniams pranešėjams už bend, konstruktyvų bendradarbiavimą. Labai ačiū pranešėjui. Ukraina didžiąją dalimi priklauso nuo žemės ūkio produkcijos. Taigi, jeigu remsime Ukrainą, mes turime suprasti, kad iš laikinų autonomiškų prekybos priemonių mes negalime išbraukti žemės ūkio produkcijos, tokios kaip pavyzdžiui kukurūzai ar konkrečiai. E, taigi mes siekiame vienas trys pakeitimu bei vienas vienas pakeitimais pataisyti komisijos pasiūlymus. Vienas vienas e, pas, e, pasiūlymas siekia eliminuoti automatinę priemonių peržiūrą. Taip pat pritarčiau kolegoms, kalbėjusiems apie tai, kaip svarbu akcentuoti pačias reformas. Mūsų trečiasis pakeitimas kalba apie korupciją. Ir aš manau, kad Ukrainos vyriausybė iš tikrųjų labai rimtai turėtų vertinti kovą su korupcija kaip tam tikrą sąlygą, kad e, prekybos priemonės būtų taikomos. Ačiū. Ačiū dabar žodis komisijos atstovams, jeigu jų yra. Labą dieną. Europos komisijos vardu. Aš norėčiau padėkoti iki, jums už iki šiol nuveiktą darbą, puikų bendradarbiavimą, už tai, kad pateikėte informaciją apie šį klausimą. Aš norėčiau pakomentuoti keletą minėtų klausimų. Visų pirma, matau, kad Inte komiteto ir apskritai Europos parlamento garbėjai nariai norėtų, kad e, nuostatos dėl saugiklių būtų kiek įmanoma griežtesnės, kad būtų galima apsaugoti mūsų rinką. Tai yra ir komisijos interesas. Mes siekiame, kad šios nuostatos būtų kaip įmanoma grei, geriau, e, griežčiau suformuluotos, tai neatsiema pasiūlymo dalis. Mes manytume, kad jei E, galima būtų nustatyti prievalę valstybėms inicijuoti, e, tiksliau, e, kad tyrimai būtų inicijuojami paprašius valstybėms narėms. Aš tikiu, kad šioje srityje būtų galima rasti kompromisą. O kai dėl paties stebės, stebėjimo, tai matome, kad inte pasiūlymuose uh, yra siūloma, kad komisija būtų atsakinga už tam reglamento priežiūrą, bet noriu pasakyti, kad ir taip jau vyksta tarifinių kvotų į pasiū, nuostatų įgyvendinimo priežiūra. Ta pati galima pasakyti ir apie žemės ūkio produkcijos kainų sėkimą ir reguliarų atsiskaitimą apie jas. O kai dėl e, specialaus susitarimo gyvendinimo priežiūros, tai norėčiau priminti, kad kasmet tokios ataskaitos yra teikiamos. Pirmoji pasirodė šiais metais ir bus pristatyta Europos parlamente dėl importo statistikos ir e, tarifinių kvotų, panaudojimo, tai taip mes be abejonės e, sieksime tokius duomenis daryti patikimesnius ir atsiskaitysime dėl jų. O dabar vienas komentaras, vienu klausimu. Jeigu stebėsena padėtų identifikuoti eksportuotojus, kurie e, turi naudos iš tarifinių kvotų, buvo minimas vienas atitinkamas pakeitimas, tai norėčiau Jūs informuoti, kad tokios galimybės kaip ir nėra, nes mes taikome tam tikrą tarifinių kvotų valdymo sistemą, tiek jų uh, management sistemą. kuri leidžia sumas priskirti prie pareiškėjų, kalba ir apie licencijavimo dalykus, priskirtų kvotų skaičių, bet sistema neleidžia išskirti tų eksportuotojų, kurie gauna didžiausią naudą dėl tam tikrų interesų, dėl konfidencialumo Taigi stebėsenos metu tokios informacijos gauti negalima, tačiau norėčiau akcentuoti, kad smulkios ir vidutinės įmonės sudaro didžiąją e, žemės ūkio e, srityje veikiančių e, įmonių dalį Ukrainoje. Ir įvairios studijos, įskaitant ir tvarumo poveikio vertinimas, atliktas už praeitus metus nurodo, kad maždaug 75 procentus e, produkcijos pagamina e, šeimos bendrovės, smulkios ir vidutinės įmonės įdarbina 90 procentų e, darbo jėgos žemės ūkija, taigi yra labai daug. Aišku, Turime ir stambių e, gamintojų bei augintojų, bet e, mes manome, kad mūsų taikomos autonominės priemonės tikrai padėtų pagerinti situaciją ypač e, grūdų sektoriuje, kaip buvo akcentuota studijoje atliktoje 2007 metais. O kai dėl regioninio poveikio ir prieigos prie rinkų, tai tai turės ypač didelės įtakos vakarų Ukrainos kaimo vietovėms. Tai galbūt jums aktuali informacija, kai tarsitės dėl to, kokius produktus įtraukti į pasiūlymą dėl autonominių priekybos priemonių. Mus neramina iniciatyvos tam tikrus produktus eliminuoti. Juk žvelgiant į pataisas, pasiūlymus dėl pataisų, dėl produktų įtraukimo, supratome, kad maždaug 98 procentai produktų, kurie patenka į pasiūlymą, būtų eliminuoti iš jo taikymo srities, jeigu e, pasiūlymai būtų gyvendinti. Taigi, garbiausius parlamento narius papraščiau dar kartą peržiūrėti produktų sąrašą, kadangi jie nekelia grėsmės, neiškreips ES rinkos situaciją. Žvelgiant į 2016 duomenis, pamatysime, jog importas į Europos Sąjungą ir didžioji šių produktų dalis sumažėjo importuojamų produktų, kurie yra tuose pakeitimuose sumažėjo, e, tai rodo 2016 rugsėjo duomenys. Ačiū. Ir dar pono Šolco paskutinis klausimas. Ačiū. Norėčiau paklausti komisijos atstovės jūs sakote, kad vienas dalykas atliekate stebėseną, bet negalite tam tikrų duomenų atskirti, e, išskirti iš sistemos. Tai reiškia, kad sistema galbūt nepakankamai teis tinkama. E, kiaušinių gamintojai. Ukrainoje yra du e, stambus e, gamintojai, kurie ir kontroliuoja visą kiaušinių rinką. Taigi, kaip galite tvirtinti, kad didžioji dalis žemės ūkija veikiančių bendrovių yra smulkios ir vidutinės? Tai yra tikrai klausimas, aktualus klausimas. Reikia išsiaiškinti, kaip uh, galima ir socialinės, ekonominės pusės skatinti Ukrainos augimą, nepažeidžiant ir vietos gamintojų, ir Europos sąjungos gamintojų interesų, bet tam reikia tikslesnės informacijos, nes priešingų atvejų e, bus daug neiškumo. Žemės ūkio komitete buvo komentuota, kad kyla grėsmė, kad sąrašas taps tuščias. Tiesiog ačiū. Indeed, I, that, uh, Komisija. Taip, uh, aš sakiau, kad yra rinkoje didelių priekybininkų, uh, bet uh, mes, kurdami rinkos galimybės, skatiname ir gamybą Ukrainoje. Kai aš kalbėjau apie mažas ir vidutinės įmonės, tai kalbėjau apie namų ūkius ir smulkius gamintojus, e, kurie pagamina produkciją, o kas jie prekiauja, tai jau yra kitas klausimas. Reikėtų nepamiršti, kad mes kalbame ne vien tik tai apie prekybininkus, bet ir apie gamintojus. Gamintojai irgi privalo netiesiogiai gauti naudos iš mūsų pasiūlymo. Juk mes kuriame naujos gamybos galimybės, naujų darbo vietų galimybės. Siekime pagerinti Ukrainos regionų padėtį. Tam ir yra skirtas šis pasiūlymas. Dėkoju, pranešės panas Valesa. Ačiū, ponė pirmininkė. Manau, iš esmės mes visi sutarėme, kad reikia daryti viską, kad prisidėtume prie reformų ir pokyčių Ukrainoje. Visgi, mūsų komitetas privalo užduoti klausimą. Ar reikėtų ignoruoti agri komiteto pasiūlymą? Manau, turime gerai visą tai apmastyti. Kita pirmadienį 4 val. vyks šešėlinių pranešėjų susitikimas ir iki to laiko aš jums pateiksiu savo pasiūlymus, kaip galėtume pasielgti, jog visi gautų naudos. Dėkoju. Balsavimas vyks gegužės ketvirtąją dieną. Tiek dėl šio klausimo, dėl penktojo ir dabar pereiname prie šeštojo klausimo. Tai yra prekybos politika ir pasaulinė prekybos grandinė. 70 procentų pasaulinės prekybos yra susijusios su pasaulinė vertės grandinė. Tad e, labai svarbu yra visą tai atspindėti, kad būtų aišku, ką, kokią įtaką tai turi prekybos politikai. O ponia Arena pranešėja, ją ir suteiksiu žodį. Ačiū pirmininkė. Noriu pasidžiaugti, kad e, INTA komitetas nusprendė renkti šį pranešimą. Reikia svarstyti, kaip e, investicijos ir priekyba gali prisidėti prie pasaulinės e, vertės grandinės, prisidėti prie tvaraus ūkio vystimos Europoje ir kitose šalise, kuris yra Europos partneris. Taigi Vertės grandinė yra labai svarbi investicijų priekybos politikos dalis. Iš tikrųjų, dabar daug kas sukasi aplink tą pasaulinę vertės grandinę. E, ja derina e, tarptautinė bendryje, yra, veikia daugybė e, partnerių, veikėjų, paslaugų teikėjų, atskirų darbuotojų, įmonių dažnai tam tikros užduotis yra atliekamos neformaliuose sektoriuose Mm, maždaug 20 procentų pasaulinės e, prekybos sudaro vertės grandinės. E, naujoji ES e, priekybos ir investicijų strategija daug dėmesio skiria pasauliniai priekybos vertės grandiniai. Yra keliamas, keliamas tikslas stiprinti ES vaidmenį pasaulinėje tiekimo grandinėje, taip pat e, atverti viešuosius pirkimus trečiosiam šalims, e, skatinti e, darbuotojų judėjimą, skatinti skaitminę priekybą, prieigą prie pirminių žaliavų, taip pat siekiama didinti ir muitinės procedūrų efektyvumą. Ši strategija taip pat siejasi ir su atsakingesnė investicijų ir priekybos politika. Yra siekiama, kad visi e, pasaulinėje vertės grandinėje dalyvaujantys subjektai elgtųsi atsakingiau. E, siekiama kovoti su agresyviu mokesčių planavimu, taip pat skatinama rūpestingumas tiekimo grandinėje ir skatinama įmonių aplinkosaugos ir socialinė atsakomybė e, Mūsų komitetas e, tai e, akcentuoja, kad būtina įgyvendinti tvaraus vystimosi, darnaus vystimosi skyrius, kurie yra įtraukti į laisvosios priekybos sustarimus. Taip pat reikia e, siekti tvaraus augimo ir darbo vietų kūrimo ir ES ir trečiosios šalise. Taip pat yra numatoma įmonėms e, rūpestingumo pareiga, taip pat siekiama užtikrinti e, gamybos, pasaulinės gamybos grandinės didesnį skaidrumą. E, pavyzdžiui, nes, neseniai šis parlamentas patvirtino pranešimą dėl e, mineralų iš konfliktinių zonų ir tai yra puikus e, pavyzdys, kaip savanoriški mechanizmai gali prisidėti šioje srityje. E, priekybos politika e, Europoje ir kitur susilaukia nemažai kritikos. Mm, visų pirma, e, tačiau noriu kalbėti ne apie tos, kurie tikroja, bet apie tos, kurie nori e, teisingesnės globalizacijos, taip pat kurie siekia tvaraus e, augimo visiems, kuris yra numatytas ir mūsų e, strategijoje iki 2030 metų. Taigi mes e, parlamente turime siekti didesnio teisingumo, turime parodyti savo piliečiams, kad ES gali vykdyti priekybą globalizacijos sąlygomis ir kad ta priekyba gali būti sąžininga. Aš parengiau e, dokumentą, kuriame kalbu apie pasaulinės vertės grandinės e, pasaulinėje ekonomikoje, kalbu apie e, tas tų vertės grandinių skaidrumą, miniu ir keletą sudarytų sustarimų, pažiūrėjau, su Bangladešu, taip pat sustarimą dėl mineralų iš konfliktinių zonų. E, pranešime kalbama apie pasaulinės vertės grandinės atsiradimą, kurį visų pirma lėmė telekomunikacijų infrastruktūros plėtra, taip pat investicijos ir liberalizavimo politika. E, Taip pat įvykiai e, greitai besivystančios ekonomikos šalise, pavyzdžiui, Kinijoje. Akivaizdu, kad e, tos grandinės įvairiose šalise vystosi ne vienodai, yra daug skirtumų tarp išsivyščiusių, besivystančių ir skurdžių šalių. Ir čia susidurima su įvairiais iššūkiais, pavyzdžiui, socialiniu dempingu ir tam tikrais aplinkosaugos ištekliais. Iššūkiais. E, maždaug 50 procentų e, prekybos produktais e, vyksta per tarpininkus. Dažnai tie tarpininkai veikia toje pačioje šalyje. Taigi mūsų dokumente yra kalbama apie pagrindinius iššūkius susijusius su vertės grandinių valdysena, pasaulinė priekyba. Taip pat kalbame, kalb, kalbama apie iššūkius ir galimybę susijusios su investicijomis, jau e, būtent e, tarifų mažinimu, e, priekybos lengvinimu, skaidrumu, rūpestingumo prievolę. Ir taip pat mm, kalbama ir apie laisvosios priekybos susitarimų mm, darnaus vystimosi skyrius. Taigi reikia e, siekti, kad priekyba būtų teisingesnė ir tvaresnė. Į laisvosios priekybos sustarimus reikia įtraukti atitinkamą su to susijusias nuostolės. Taip pat reikia kovoti su daugianacionalinių bendrovių e, mokesčių e, vengimu. Taip pat reikia kovoti su priekyba mineralais iš konfliktinių e, zonų ir taip atitinkamai valdyti daugia nacionalinių bendrovių tiekimo grandinės. Su... Labai ačiū, dabar perdusiu žodį šešėliniams pranešėjams. Pirmiausia, APP. Fernando Ruos. Fernando Ruiz negalėjo atvykti, kadangi turiu politinių įsipareigojimų Portugalijoje, tačiau jeigu leisite, aš perskaitysiu jo kalbą. Pirmiausia, noriu padėkoti pranešėjui už pateiktą darbo dokumentą. Manau, kad tai yra geras pagrindas darbui, kuris prasidės šiandieną, kurio metu bus svarstama būsima iniciatyva. Atsakinga pasaulinės vertės grandinė turi būti vertinta iš įvairių perspektyvų ir lygių. Reikėtų pasižiūrėti į reglamentavimą pasauliniu, europiniu ir nacionaliniu lygmenimis, bei kokią čia dalį sudaro tarptautinės bendrovės. Reikia užtikrinti socialinės teisės, darbo teisės, taip pat tinkamą poveikį aplinkai ir apskritai bendrą tvaraus vystimosi darbo atvarkę. Reikia atsižvelgti ir į vidutinių ir mažų pajamų ekonomikas, ypač per mažas bei vidutinės įmonės. Žinoma, reikia nepamiršti to greito pasaulio, kuriame gyvename ir kuris kiekvieną savaitę kuria naujas realijas. Tai yra sudėtingos pasaulinės realijos, kurias ES privalo nuolat vertinti. Būtina reaguoti į jų kuriamus iššūkius. Kaip kad buvo padaryta su Bangladešo susitarimu ir darbo teisų iniciatyva Mienmare. Taip pat reikėtų panalizuoti ir biologinius degalus. Aš norėčiau išsakyti keletą dalykų. Visų pirma, reikia suvokti, kad pasaulinė vertės grandinė yra labai sudėtinga ir nuolat besivystanti. Tai reiškia, kad šiandienos gamybos sistemos yra itin sudėtingos, jos apima tarptautinius išteklių e, šaltinius ir verslo modelius, kurie leidžia užsiimti tarptautinę ekonominę veiklą ir ją stiprinti. čia e, susituri įvairius aspektai, kuriuos iš jų galima išmatuoti, o kitų ne, tai parodo ir pasaulinio banko tyrimas. Europos komisija savo strategijoje prikyba visiems kalba apie tokius dalykus kaip būtinybę išlikti būtriems, atsižvelgti į pilietinės visuomenės veikėjus, darbo, socialinės teisės ir renkti naujoviškas teisinės priemonės. Būtina atsižvelgti ir į pasaulinius staigius pokyčius, kaip kad, pavyzdžiui, JAV prezidento rinkimus, Junktinės karalystės pasitraukimą ir situaciją viduriniuosiuose rytuose, taip pat didėjantį atotrukį socialinį, migrantų srautus, teroristinius išpolius, šiltame efektų sukeliančių dujų poveikį, taip pat technologijas, kurios yra būdingos moderniam gyvenimui, žinių srautus ir taip toliau. Visą tai leis mums suvokti, kokioje sudėtingoje situacijoje mes esame. Reikia taip pat kalbėti ir apie būtinybę įtraukti mažas ir vidutinės įmonės, jos taip pat turi būti pasaulinės vertės grandinės dalis. O būtina kurti aukštos kokybės darbo vietas ir užtikrinti, kad gyventojai turėtų galimybių savo gyvenamuose regionuose. Labai svarbu padėti tokioms įmonėms, kurios kuria pridėtinę vertę. Ypač mažų pajamų besivystančiose šalise. Reikia skatinti jų dalyvavimą pasaulinėje vertės grandinėje. Dabar tai sudaro 75 procentus pasaulinės priekybos. Tam, kad jos aktyviau dalyvautų pasaulinėje vertės grandinėje, būtina panaikinti vadinamasios konteksto išlaidas. Tai yra tie išorės determinantai ir sąlygos, kurias identifikuoja keli tyrimai. Tarkime, importo mokesčiai, logistikos veikimas, intelektinės nuosavybės apsauga, tam tikrų darbo įgūdžių trūkumas, aiškumo trūkumas ir panašiai. Aš manau, kad būtina tinkamai taikyti tarptautinės darbo organizacijos standartus. Tai turi būti taikoma ne vien pasaulinėms vertės grandinėms, bet visai priekybai su ES. Norėčiau čia priminti praėjusių metų gegužės tarybos išvadas. Jose yra pabrėžiama, kad būtina gyvendinti šias priemonės, nes jos prisideda prie darnaus vystimosi, prie oraus darbo vietų kūrimo ir lygybės. Tai yra ypač aktualu moteriams, jaunimui ir žmonėms su negale. Prisimė prie šių priemonių įgyvendinimo. Turėtume prisiminti praėjusią Liepą patvirtintos pasiūlymus. Buvo primtos dvi rezoliucijos susijusios su priekyba ir investicijomis bei 2010 parlamento rekomendacijų įgyvendinimo. Ten buvo kalbama apie socialinius ir aplinkosauginius standartus, socialinę atsakomybę ir žmogaus teisės. Labai svarbu, kad es priekybos susitarimuose būtų nuostatos susijusios su žmogaus teisėmis, socialiniais ir aplinkosaugos standartais, įsipareigojimais darbo teisės srityje, remiantis tarptautinės darbo organizacijos konvencijomis ir socialinė atsakomybė mes raginame komisiją sustiprinti savo pastangas siekiant užtikrinti įmonių atitikti būtina laikytis tarptautinės darbo organizacijos standartų ir CSR įmonių socialinės atsakomybės standartų. E, taip pat e BPO, jungtinių tautų, e, taip pat ISO 6000 standartų ir tarptautinės darbo organizacijos nuostatų skirtų atitinkamiems sektoriams. Galiausiai Noriu pasakyti, kad siūlysime pasiūlymų busimam tekstui tam, kad būtų kalbama apie kovą su vaikų įdarbinimu ir priverstiniu darbo, nes tekste kol kas apie tai nėra kalbama. Be to, manome, kad reikia holistinio požiūrio į e, lytis. Reikia paminėti konkrečią politiką, kuri yra nukreipta į kitas pažydžiamas grupės, tokias kaip jaunimas arba žmonės su negale. Ponas Ruos laukia tolesnių užsiemių diskusijų su pranešėja ir kitais šešėliniais pranešėjais. Tikiuosi, kad aptarsime visus šiuos iššūkius ir politinės galimybės susijusias, tarkime, su kilmės taisyklėmis. O dabar norėčiau padėkoti pranešėjui už pristatytą dokumentą ir nekantraudamas lauksiu galutinio teksto. Dėkoju. Ačiū. Ponas Lūns jo nėra. Kas norėtų vietoj jo kalbėti? Dėkoju, ponė pirmininkė savo frakcijos vardu norėčiau pasakyti keletą dalykų. Žinoma, mes susidurėme su globalizacija, ar mums tai patinka ar ne, todėl ir kalbame apie pasaulinės vertės grandinės. Gaminiai pagaminami vienoje šalyje, surenkami kitoje, parduodami dar kitoje ir dėl to atsiranda tam tikras pusiausvėros trūkumas turime su tuo susitaikyti. Mes kaip frakcija pasisakome už tokias priemonės, kurios padėtų kovoti su neteisėtais finansiniais rautais. Taip pat pasisakome už kovą su mokesčių vengimu ir kita nelegalia praktika. Būtina imtis skaidrumo priemonių plačiau kovoti su korupcija. Visgi mums kyla daug abejonių dėl privalomą aplinkosauginių skyrių ar sankcijų. Ar teisės akto pasiūlymo susijusio su įmonių socialinė atsakomybė. Mes niekuomet nepasisakėme už išankstinės sąlygas, sąlygas ar sankcijas. Mes visuomet galvojame, kad reikia įtraukiančios strategijos tam, kad e, kitos šalis būtų laikomos e, vienodas teisės turinčiais partneriais. Dėl socialinių standartų manome, kad e, besivystančiam šalims reikia tokių standartų, kurie visų pirma reaguotų į jų ekonominę situaciją ir vystimasi. Tad saistantis reikalavimai mūsų standartų primetimas toms šalims trumpuoju laikotarpiu atneštų priešingų rezultatų ir tai būtų tik dar viena protekcionizmo forma. Toliau žmogaus ir darbo teisės. Visa tai yra itin svarbu. Bet eh, aš manau, kad INTA komitetas turėtų kalbėti apie kitus prekybos aspektus, juk parlamente yra kitų komitetų, kur ir galima spręsti tuos kitus svarbus klausimus. Deja, kartais diskusijose šiame komitete aš matau, kad yra kalbama apie ne apie tai, ką mūsų supratimu atstovauja ES laisvosios prekybos rytyje. Tai mūsų supratimų iš ankstinės sąlygos nėra tinkamas pasirinkimas. Nereikia judėti protekcionizmo link, kai spręsime dėl būsimų priemonių. Ir galiausiai, bet nemažiau svarbu. Reikia nepamiršti, kad pasaulinės vertės grandinės turi poveikį ekonomikai. Besivystančioms šalims patekimas į pasaulinę vertės grandinę reiškia, kad reikia įvairių investicijų ir kartais tarifinės priemonės tampa perteklinės. Kadangi būtent užsienio investicijos kartais gali padėti padidinti konkurencingumą ir sumažinti išlaidas. Tai mes galėtume galvoti apie tarifų ir kitų prekybos kliūčių mažinimą. Kita vertus, yra besivystančių šalių, kurios irgi turi prisitaikyti. Nemažai kylančių rinkų vadovaujasi pramonės substitucijos modeliu. Žinote, kad tradicinės pramonės tose šalyse vis dar yra labai svarbios, bet kita vertus darbo vietos negrįžta į tas pramonės šakas. Jos dabar nebėra tokios pelningos kaip anksčiau, nebegrįžti tas ankstesnės pozicijos, todėl mums reikia pagalvoti ir apie paslaugas susijusios su programinė įranga, technologijomis ir paslaugomis, nes būtent tai kurs naujas galimybės. Aš siūlyčiau detaliau apie tai pakalbėti pranešime. Tai tiek pradžiai ir lauksime tolesnių diskusijų. Esame pasirengę ir toliau bendradarbiauti tam, kad perėtume prie galutinio etapo. Dėkoju. Ačiū dabar Aldė frakcijos vardu, ponė Šransava. Ačiū pirmininkė ir aš noriu pasidžiaugti šiuo pranešimu rengiamu savo iniciatyvą. Noriu padėkoti pranešėjai už puikų darbą. Turint galvoje didėjančią pasaulinių vertės grandinių reikšmę pasaulio ekonomikai, mūsų priekybai. Reik, mums reikia vadovautis išsamių požiūrių, apie jį ir pranešėja kalba savo pranešime. Pranešime yra kalbama apie tai, kad mūsų požiūris į pasaulinės vertės grandinės turi būti skaidrus, mes turime siekti skatinti Europos vertybės. Skaidrumas ir visuomenės pasitikėjimas priekybos politika yra svarbus klausimai priekybai, su kuriais dabar susidurėme. Akivaizdu, kad tai aktualu visai priekybai ir turime apie tai galvoti vis, visose priekybos rytise, įskaitant ir pasaulinė vertės, pasaulinės vertės grandinės. Akivaizdu, kad mes turėtume veikti aktyviau, kad sukurtume sistemą, kuri mums leistų užsitikrinti didžiausią vertę ir da, suteiktų daugiausia galimybių darbuotojams, užuot taikę baudžiamasias taisyklės ar privalomas taisyklės, Aš norėčiau, kad pranešime būtų daugiau kalbama apie tai, kaip mes visapusiškai galėtume pasinaudoti galimybėmis, kurios atsiverti, atsiveria mums pasaulinėse vertės grandinėse. Yra mm, atsiradę daug galimybių, pavyzdžiui, mažoms ir vidutinėms įmonėms m, mm, Europoje ir kitur prieiti prie pasaulinių rinkų, nekuriant visos produkto vertės grandinės. Mes turime galvoti, kaip sukurti tokią aplinką, kuri suteiktų galimybę MVI dalyvauti pasaulinėse vertės grandinėse ir geriau integruotis į rinkas. E, kai kurie dalykai minimi šiame pranešime yra labai svarbus, siekiant mums dirbti su e, vertės grandinėmis. Pavyzdžiui, būtina kaip galima greičiau gyveninti PPO priekybos lengvinimo taisyklės. Vis dėlto pranešime yra ir tam tikrų probleminių dalykų. Pavyzdžiui, nuomonė, kad pasaulinių vertės grandinių skaidrumo stoka gali didinti žmogaus teisų pažeidimų e, riziką ir paskatinti standartų nesilaikymą. Na, aš manau, kad toks teiginys yra neteisingas. E, manau, kad dalyvavimas pasaulinėse vertės grandinėse tikrai e, smarkiai atsveria, e, to privalumai smarkiai atsveria būkštavimus, pavyzdžiui, dėl žmogaus teisų pažeidimų. Taip pat reikia galvoti apie besivystančias šalis, turime siekti padėti milijonam žmonių išbristi iš skurdo. Turime svarstyti, kaip dalintis geriausios praktikos pavyzdžiai su savo partneriais, skatindami atsakingas pasaulinės vertės grandinės ir turimas priemonės turime naudoti kaip paskatas, pavyzdžiui, galėtume pasinaudoti GSP plus sistemą. Kitas dalykas, e, kurio siūlo pranešėja, pavyzdžiui, kilmės taisyklių peržiūro. Aš manau, kad mūsų sistema čia veikia gerai. Taip pat nežinau, kaip lyčių aspekto integravimas čia galėtų padėti. Mm, na, ir vyrai, ir moteris gali pajusti poveikį, bet darbo vietų kūrimas, mm, nes darbo vietų kūrimas skirtingose sektoriuose vyksta skirtingai. Yra problemų besivystančiose šalise tač, ir lyčių problemų, tačiau nemanau, kad ES priekybos politika galėtų čia kaip nors svariai prisidėti. Taip pat noriu pareikšti susirūpinimą dėl kai kurių kitų dalykų, pavyzdžiui, jurisdikcijos taisyklių m, mm, išplėtimas pagal Bruselis vienas reglamentą. Tač, tai yra įdomi mintis, tačiau nemanau, kad tai būtų įmanoma įgyvendinti teisinių požiūrių. Dėkoju dar kartą pranešėjai ir, ir laukiu mūsų tolesnio bendradarbiavimo. Dabar kuo vardu mm, mani minio, Mari minio. Ačiū pirmininkė. Visų pirma, noriu padėkoti pranešėjai už jos darbą. E, labai susidomėjusi perskaičiau jos darbinį dokumentą ir džiaugiuosi galėdama, džiaugiuosi matydama, kad pranešime kalbama apie tarptautinės priekybos poveikį ir teigiamą ir neigiamą. Aš labai pritariu pasiūlymui renkti privalomas iniciatyvas susijusias su rūpestingumo prievolė. Taip pat manau, kad reikėtų nustatyti privalomus darnaus vystimosi tikslus. Mane taip pat maloniai nustebino ir progresyvūs balsai, kuriuos išgirdau iš EPP. Tačiau manau, kad Pranešime trūksta išsamios analizės e, e, apie milžiniškus e, skirtumus, kurie egzistuoja pasaulyje ir būdus, kaip tos skirtumus veikti. Aš pritariu tam, kad būtų skatinama rūpestingumo prievolė, taip pat, kad būtų skatinama lyčių lygybė, tačiau jeigu mes nesigilinsime, jeigu apsiribosime tik paviršutiniškais aspektais, tai lyčių lygybės neužtikrinsime. Na, Jeigu turime, pavyzdžiui, dramblį ir pelę, jeigu mes e, ir stengsime apsaugoti e, pelę, jeigu vyks lenktynės, greičiausiai tas dramblys pelę sutraiškis. Tik reikia galvoti apie mažas šalis ir stengtis riboti dėlės, didelių, stambių ekonomikų šalių galės. Visi šie dalykai veikia daugelis ryčių ir yra daug pavyzdžių, rodančių, kur mus ištiko nesėkmė. Na, lengva atmesti tokio pabudžio kritiką kaip populistinė ar nacionalistinė, bet aš manau, kad mes turime savęs paklausti, ar reikėtų ir toliau siekti plataus masto tarptautinės priekybos. Manau, kad čia turi būti tam tikros ribos aplinkosaugos standartų taikymas gali būti vertinamas kaip pro, protekcionistinė priemonė, bet mm, me, manau, kad mes turėtume didinti muitus prekiams, kurios netitinka aplinkosaugos ir kitokių standartų. Ir tie muitai turėtų nueiti į fondą, iš kurio būtų teikiama pagalba besivystančioms ir skučioms šalims. Tai nebūtų bausmė, tiesiog būtų nustatyti mokesčiai produktams ir iš tų mokesčių vėliau būtų teikiama pagalba šalims ir joms būtų teikiama pagalba ieškant konstruktyvių e, sprendimų. Tokiu būdu mes galėtume kontroliuoti tarptautinę priekybą. Dabar žaliųjų vardu ponė Hautala. Ačiū pirmininkė, noriu padėkoti Marijai Arenai, pranešėjai už šį įdomų darbinį dokumentą. Manau, kad tai yra labai naudingas išeities taškas. Gerai, kad ji daro nuorodą į priekybą visiems strategiją, kurioje konkrečiai užsimenama apie pasaulinės vertės grandinės ir nagrinėjama, kaip jas reaguoti, kaip skatinti žmogaus teisų plėtrą ir gerą valdyseną. Kaip sakė kolegė iš EKR, Nežinau, ar dabar galėtume sakyti, kad priekyba yra tiesiog priekyba ir ji nėra susijusi su e, aplinkosauga, žmogaus teisėmis ir panašiai. Manau, kad pranešėjos daroma nuoroda į jungtinių tautų darbo atvarkę 2030 ir 17 darnaus vystimosi tikslų, kaip tik rodo, kad mes turime apriepti įvairias politikos sritis, kad galėtume reaguoti į pasaulinius iššūkius. Bet žinoma, Kaip sako pranešėja, pasaulinės vertės grandinės ne vienod, duoda ne vienodą naudą e, tų grandinių veikėjams. Ir mes turime galvoti apie konkrečias priemonės, kurios paskatintų besivystančias šalis dalyvauti pasaulinėse vertės grandinėse. Turime įtraukti ir tų šalių įmonės. Ir manau, kad turbūt nerastume geresnės institucijos nei pasaulinės priekybos organizacijos tarptautinės priekybos centras. Jis daugybę metų e, skatina prie, pagalbą priekybai. Manau, kad atėjo laikas pagalvoti, kaip ES galėtų įgyvendinti mm, išsame iniciatyvą dėl e, rūpestingumo pareigos, kaip, kurią siūlo ponė Irena. E, čia yra didelių skirtumų, kaip jie ir sako, kai kurios valstybės narės jau ėmėsi veiksmų ir, pavyzdžiui, prieėmė įstatymus dėl rūpestingumo pareigos, tai padarė Junktinė karalystė ir Prancūzija, bet jos nėra vienintelės ir manau, kad yra jaučiamas visuomenės spaudimas priekybą vertinti bendrame kontekste. Ir ES turi veikti. Aš norėčiau paklausti Europos komisijos, kas nutiko su iniciatyva, kuri buvo išdėstyta komisijos komunikate dėl atsakingo verslo veiksmų plano. Mes to komunikato ir plano laukiame jau pusantrų metų. Kodėl jis įstrigo komisijoje? Ar dėl jo nesutarė įvairūs generaliniai direktoratai? Pasiūlymai pateikti darbinėme dokumente yra tikrai verti e, gilesnės analizės. Man įdomu matyti, kad pranešėjas siūlo plėsti pirm... Bruselio vienas reglamento e, taikymo sritį, tai yra jurisdikcijos taisyklių taikymo sritį, kad valstybės narės galėtų imtis veiksmų prieš įmonės, kurios juose turi buveinę arba kurios e, didžiąją savo verslo dalį vykdo už ES ribų. Manau, kad šis dokumentas bus labai svarbus e, šio komiteto indėlis į diskusiją mm, apie tai, kaip priekybą padaryti naudingą visiems. Ačiū, ponė Higi. Ačiū pirmininkė. Visų pirma, aš norėčiau padėkoti kolegijai ponė Renai, kuri vėl parengė puikų pranešimą. Su juo labai atidžiai susipažinau ir jam pritariu. E, šiandieną kalbame apie globalėjančią priekybą Dažnai matome, kad galutinis produktas pagamintas ir surinktas Kinijoje, o e, sudėdamosios dalis atkeliauja iš Rusijos ar kitur. Bet tokio pobūdžio priekyba atnešė naudos, užtikrino kokybę e, prisidėjo prie besivystančių valstybių augimo. Taigi priekyba turi e, išlikti ne tik tai augimo priemonė, bet ir socialinės įtraukties galimybė. Taigi svarbu nepamiršti žmogaus teisių. Ir priekyba turėtų užtikrinti vietos bendruomenių klėstėjimą. O daug besivystančių valstybių dažnai e, į procesą nepatenka, galbūt vėliau galės jį įsilieti, bet turime e, skatinti įtraukų augimą, o ne neturtingųjų šalių eliminavimą. Taigi pritariu pranešėjai, ateityje reikėtų e, numatyti priemonės e, konkrečiai sta, sankcijas tiems, kas nesilaiko darbo standartų žmogaus teisų neužtikrina ir panašiai. Pažeidimų atveju reikia e, siekti, kad įmonės atsakytų bendrai ir individualiai, e, be kita ko į e, sutartis, priekybos sutartis reikėtų tokius straipsnius dėl žmogaus teisų apsaugų ir konkrečių santykių, sankcijų aiškiai įtraukti. Taigi sveikinu pranešėją, tikiuosi, kad plenarinėje sesijoje tekstas bus patvirtintas, iniciatyva e, tikrai labai reikšminga, rytoj inte komitetas tvirtins kitą pranešimą, taigi ačiū labai. Labai ačiū dabar komisijos atstovė, prašau. Labadiena. E, daug dalykų manęs prašote komisijos vardu norėčiau padėkoti pranešėjai už tokį gerą, kokybišką pranešimo tekstą. E, Digifizma ir Grau e, direktoratų vardu, kitų dalyvaujančių direktoratų vardu. Norėčiau pasakyti, kad pranešimas mums labai svarbus ir aktualus. E, kai kurie klausimai galbūt nepatenka į priekybos darbo atvarkį išina už jos ribų, tačiau mums yra aktualūs. Mums aktualu ir jūs rašote, kad svarbu, kad diskusijos būtų daug apimančios, e, kad būtų galima reaguoti į pagrindinius iššūkius ir mūsų požiūrį atitinkamai koreguoti. Norėčiau akcentuoti, kad daug elementų esame parengę, dėl jų susitarę. Čia norėčiau akcentuoti vieną dalyką, už kurį atsakingas kolega kalbantis, e, e, sėdintis iš dešinės e, dėl finansinės paslapties neskleidimo. Bet ši paslaptis, jos išsaugojimo nuostatos kartais kertasi su e, aplinkos saugos, žmogaus teisų apsaugos iniciatyvomis. Tai akcentuota 2008 ataskaitoje. Aš manau, kad kolega galėtų papildyti, bet tai jau svarbu e, atsižvelgti, nemažiau svarbu laikytis ir viešųjų pirkimų teisės aktų e, bei numatyti, kad viešųjų pirkimų metu būtų gerbiamo žmogaus teisės, aplinkos saugos reikalavimai ir taip toliau. E, kiti mūsų generaliniai direktoratai suinteresuoti ir su informavimo veikla, gebėjimų stiprinimu. Išorės veiksmų tarnyba e, kviečia bendradarbiauti su šalimis gamintojomis ir kitais partneriais. E, generalinis priekybos direktoratas skatina naudotis visomis priemonėmis, kurios yra preferencinių režimų plus ir taip toliau remti EBPO, tarptautinės darbo organizacijos, e, Bangladešo e, e, kontaktinės grupės iniciatyvas. Taip pat mes už tai, kad priekybos iniciatyvose figuruotų tvarios plėtros aspektas, kad daugiau akcentuotume bendrą įmonių atsakomybę sutartise E, su Tarptautinė darbo organizacija ir e BPO e, rengėme tokią bendrą um, darbo grupę šioms iniciatyvoms skatinti. Taip pat visos priekybos sutartyse reikėtų atsitinkamai akcentuoti teisų aspektus. Mums aktualūs šie pagrindiniai principai. Visų pirma, E, mišrus ir sumanus, išmanus požiūris. Pritarsiu kalbėtojams, kad pasaulis keičiasi, ne visi sektoriai vienodi, taigi čia reikia mišraus, e, konkretaus, e, orientuoto į sektorius požiūrio ir kartu išmanaus. Antra, reikia dirbti su verslo atstovais, kad suprastumėm, kaip siekti sinergijos ir rasti sprendimus tinkamiausius konkrečioms rytims. E, tokiu būdu gerintume verslo kultūrą ir atsižvelgtume importuojančių valstybių poreikius. Ir čia mūsų galimybės daryti įtaką gamybos praktikai, darbo sąlygoms kol kas yra labai nedidelės, nes nesame vienintelė priekybos partnerė trečiosiam šalims. Bet negalime atsiriboti uh, valst, nuo valstybių, kuriems, kurioms kyla tvarumo iššūkių. Negalime leisti, kad prisidėtume prie skurdo ir atotrukio didinimo. Taigi turėtume skatinti įtraukų augimą, e, visų suinteresuotų šalių dalyvavimą. Ir jeigu leistumėte kolega iš generalinio e, grau direktorato galėtų detaliau pristatyti nefinansinio atskleidimo, nefinansinės informacijos atskleidimo aspektus. Labai ačiū. Ačiū pranešėjai, ačiū už konkrečius klausimus dėl atsakingo verslo e, elgesio plano. Klausimai aptarinėjami. E, džiugu, kad E, Inte komitetas kalba šiuo klausimu, o visa Europos komisija bei e, Grau generalinis direktoratas mm, yra nusprendę e, iš politinės pusės skatinti prieš metus patvirtintus jungtinių tautų gener, generalinė asamblėjo mm, darbo tvarkės tikslus kurio, kurie leidžia apjungti įvairias ES politinės priemonės ir tikslus. Ir šiuo atveju siekti didesnio atsakingo verslo elgesio mm, atspindėjimo sutartyse, apie tai kalba ir anksčiau pasisakiusieji, visos šios priemonės turėtų tiksliau yra atspindėtos 2011 patvirtintoje ES strategijoje. Ten minimos ir EBPO gairės, jų įgyvendinimas skatinimas, skatinamas. Mes savo ruoštų siekiame, kad visas priemonių paketas būtų veiksmingai įgyvendinamas E, per direktyvas, tokias kaip akcininkų teisų ar viešųjų pirkimų direktyva, trialoge pasiektas susitarimas. Džiugu, kad patvirtintas pranešimas dėl mineralų iš konfliktinių zonų. Komisija yra e, praeitais metais patvirtinusi priemonių paketą, kuris buvo ir tebėra dar aptarinėjamas e, ir parlamente, ir ES taryboje. Taigi kolegė ką tik minėjo tą išmanų ir mišrų požiūrį, mes jis e, e, kartu papildome pagrindinėmis papildomomis priemonėmis, tokiomis kaip atsakingos verslo elgsenos priemonės ir panašiai. E, taigi ir toliau einame šią linkmę. Dar kas nebuvo pastebėta. Komisija neseniai pradėjo svarbę iniciatyvą dėl tvaraus finansavimo. E, ekspertų lygmenių e, dirbame su, su investuotojais ir tokiu būdu bandome juos įtikinti, kad priimant sprendimus dėl investicijų, reikia atsižvelgti į socialinį matmenį, žmogaus teisės, augimo, už, ištikrinimo sieki. Taigi komisija 2011-aisiais e, identifikuotas priemonės toliau įgyvendina, kol kas nėra visa apimančio veiksmų plano, bet 2016 lapkritį komunikate komisija įsipareigoja intensyvinti tokių priemonių gyvendinimą. Ir šiuo atveju jūs ir ponia Arena, gerbiamoji pranešėja, minėjote, kad kitą antradienį parlamente įvyks šiai temai skirtas renginys bei aptarimai, o mes sekame tai kas vyksta Junktinėje karalystėje, patvirtinusioje savo teisės aktą ir Prancūzijoje, kurio, kurie atitinkamai patvirtino įstatymą reglamentuojantį mm, įmonių elkseną. Taigi pradėtas konkretus šių priemonių gyvendinimas nacionaliniu lygmeniu ir mes įvertinę jo poveikį sieksime įvertinti, kaip e, tokios priemonės prisideda prie tvaraus vystimosi tikslų. Ir paskui vertimo pagrindų galėsime spręsti, kaip elgtis toliau. Žodis pranešiai. E Pirmininkė, labai trumpai noriu padėkoti EPP frakcijai, kuri pasisakė dėl pakeitimo susijusio su priverstiniu darbu, vaikų darbu ir panašiai. Man atrodo, kad pateikti pasiūlymai yra tikrai įdomus. Negaliu pritarti tam, kad kai kalbame apie priekybą, turime apsiriboti tik diskusiją apie tarifus, e, tarifus, investicijas ir panašiai. Aš manau, kad Europos komisijos strategija yra labai aiški, kalbant apie priekybą visiems. Yra siekiama pusiausviros tarp priekybos rautų didinimo ir e, svarstymo, kaip priekyba gali tapti svertų siekiant užtikrinti žmogaus teisės. Aš manau, kad ir pati komisija kelia šios klausimus. E, išklausiau visų pasisakymų ir E, klausimas dėl privalomų ir neprivalomų priemonių. Tokia diskusija vyko ir kalbant apie mineralus iš konfliktų zonų. Ir matėme per plenarinį posėdį, kad mum, mes galime dirbti su privalomų priemonių klausimu, kai tos priemonės yra proporcingos. Taigi įmanoma dirbti e, siekiant e, mažinti susiskaidimą ir skirtumus. Ir E, paskutinis dalykas. Aš manau, kad tinkamai priekybai veikti trukdo du dalykai. Visų pirma, nesažininga konkurencija. Tai kenkia priekybai ir įmonėms. Antras blogis yra protekcionizmas. Ir niekas, kas čia siūloma, ne, ne, neina būtent mano minėto blogio kryptimi. Mes turime kovoti su protekcionizmu ir manau, kad šiame dokumente mes kaip tik ir turime galimybę apie tai pakalbėti ir apie tai galvodami mes rengsime šį dokumentą. Ačiū. Ačiū. E, balsavimas dėl šio pranešimo įvyks gegužės 30-ąją, o plenarinėje sesijoje turbūt Liepa. O dabar prasidės koordinatorių posėdis, kuris vyks slaptai, taigi ne koordinatorių prašytume išeiti iš posėdžių salės.